atitinkamas komitetas taip pat, pat išpatino patikslintą parlamento priimto dokumento tekstą ir šitas patikslinimas įsigalioja, jeigu per 24 valandas kur nors frakcija arba 40 parlamentarų neprie prieštaraus tam tekstui. Taigi šitas tekstas bus pridėtas prie šitos darbo atvarkės protokolo. Parlamento pirmininkas kartu su tarybos pirmininku pasirašė dešimt dokumentų.